euro klausimais, kuris e, priklauso Šengeno erdvė ir kuris na, yra pasirengęs tiesiog apskaitai visokiojopai puoselėti europinius idealus ir, ir, ir esminės žmonių teisės Europoje. Kągi, ačiū kolegos, aš noriu informuoti, kad mes turime Malasijos federacijos senato delegaciją lankytojų tribūnoje, taigi mes norime šiltai pasveikinti šią delegaciją, kuriai vadovauja senatorius Dato Wong Pomen. Jis yra beje senato pirmininkas. Leiskite priminti, kad e, ryšiai tarp Europos parlamento ir Malazijos parlamento yra reguliarūs ir labai vaisingi Malazija iš tikrųjų yra labai gyva, energinga e, visuomenė, jos ekonomika klesti ir vaidina svarbu vaidmenį e, Pietričio Azijos e, Pietų asociacijoje. Taigi man iš tikrųjų didžiulis malnumas pasveikinti kolegas ir bičiulius iš Malazijos senato. Mes tikimės, kad jūs, jūsų vizitas čia taip pat bus naudingas ir vaisingas. O dabar steiksiu žodį ponui Brok dviem minutėm. Herr Präsident, Pone pirmininkė. Pone komisijos pirmininkė. Pone tarybos pirmininkė.